Buongiorno, possiamo iniziare i lavori della, della Commissione. Labas rytas, manau, kad turėtume pradėti komiteto darbą. Tikiuosi, pirmosius darbo tvarkės klausimus išnagrinėsime greitai. Visi turite darbo tvarkės projektą, ar galime ją patvirtinti? Vienas reiškia pritarimą. Toliau tvirtiname rugsėjo 1-2 dienos posėdžio protokolą. Koordinatorių posėdžio metu buvo pateikta pastabų dėl protokolo. Nežinau, ar pana Klūnė norėtų pakartoti savo pastabas, nes buvo pasiūlyta pataisyti protokolą. Ačiū, ponia pirmininkė. Protokole pasakyta, kad buvo aptartas vizitas į Madridą, tačiau iš tiesų mes per posėdį apie tai nekalbėjome. Buvo kalbama apie vizitą į Velvą, į Ispaniją ir apie vizitą į Austriją. Taigi prašyčiau pataisyti protokolą. Jeigu niekas neprieštarauja, protokolą taip ir pataisysime. Toliau periname prie balsavimo. abbiamo il punto sul rapporto annuale la relazione sul rapporto annuale dell'ombudsman pirmiausia metinis pranešimas apie ombudsmeno veiklą 2007 metais pranešė yra pana Paliedėlį ir toliau biudžeto komiteto nuomonė dėl Europos ombudsmeno veiklos pranešė yra ponia Auken, tačiau turiu pasakyti, kad jos šiandien nėra, nėra dėl asmeninių priežasčių. Taigi ji negalės pristatyti savo pranešimą. Tačiau iš karto galiu pasakyti, kad šiam pranešimui pakeitimų nėra. O tai reiškia, kad turėtume balsuoti pagal darbo tvarkę, jeigu niekas neprieštaraus. Taigi pirmiausia žodis poniai Paliadeliai. Ačiū ponia pirmininkė. Labas rytas. Turiu pripažinti, kad tai yra mano pirmasis pranešimas, kurį aš rengiau peticijų komitetui. Europos ombudsmeno institucija yra svarbi. Todėl man buvo šiek tiek nedrasu renkti šį pranešimą. Tačiau man daug padėjo sekretariatas. Dėkoju jiems už tą pagalbą. Dar viena priežastis, dėl ko jaučiausi šiek tiek keistai apsindama renkti šį pranešimą, nes institucija yra labai svarbi. Ir yra svarbi dėl pono Diamanduros asmenybės. Dokumentai, kuriuos mums pateikė ombudsmeno tarnyba, buvo labai sudėtingi ir analitiški ir suteikia tikrą vaizdą, kaip ombudsmenas dirba savo darbą, kaip jisai skiria daug dėmesio Europos priečiams. Todėl man labai malonu, kad dirbu komitete, kuris turi artimus ryšius su Europos piliečiais. Tikriausiai paskaitote paskaitėte pranešimą ir paaiškiname į memorandumą. Norėčiau panaudoti šiek tiek laiko ir pakalbėti apie šį pranešimą. Man atrodo, kad statistika čia yra pakeist, pateikta gana aiškiai skaičiai įvairaus darbo, su kuriuo susidarė ombudsmeno tarnyba, tai yra 3406 skundų, kuriuos apsėmė ombudsmenas nagrinėti, buvo 800. 36 procentais visų atvejų buvo susidarama su bloga administracija, skaidrumo trūkumo ir ši išvada yra svarbi mums visiems. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra tie būdai, kaip ombudsmenas ir jo tarnyba e, sprendė šios atvejus. Pirmiausia, jie bandė pasiekti draugišką susitarimą tarp skundų pateikėjų ir institucijų, dėl kurių buvo skundžiamasi. Be šio metodo ombudsmenas taip pat pademonstravo sugebėjimą išspręsti problemas, pateikdamas savo vertinimus ir nuomonę. Šis metodas leido atitinkamoms institucijoms pakoreguoti savo veiklą tose srityse, dėl kurių buvo pateikti skundai. Kai kuriais atvejais ombudsmenas siūlė duomenų apsaugos agentūrai ir kitoms įstaigoms Um, spręsti skundę keliamus klausimus, kaip galima geriau. Aštuntaisiais metais taip pat buvo pateikti du tyrimai bendrais klausimais susijusiais su klausimais iškilusiais 2006 ir 2007 metais. Taip pat 2008 metais ombudsmenas pateikė išvadų projektą apie institucijų, kuriuose buvo problemų darbą. 2008 metais ombudsmenas pateikė savo ataskaitą, kurioje buvo kritikuojama komisija už tai, kad ji pakankamai neatsižvelgė į išaiškėjusias problemas tam tikrose sritise, pavyzdžiui, vertėjų, laisvai samdomų vertėjų problemas. Taip pat buvo atliktas tyrimas apie vėluojamus mokėjimus kiekvienams komisijos tiekėjams. Ir komisijos buvo paprašyta imtis veiksmų, siekiant pagerinti jos darbo metodus. Ir ombudsmenui buvo pažadėta, kad šios problemos bus išspręstos 2009 metais. Ombudsmenas pareiškė, kad jeigu to nebus padaryta, bus pradėtas naujas tyrimas. Taip pat norėčiau pabrėžti Europos ombudsmeno prioritetus, kurie ypač yra susiję su visais mūsų prioritetais. Tai yra visų piliečių poreikių vertinimas, informacijos kokybės gerinimas, pavyzdžiui, interneto svetainėse. Taip pat e, reikėtų planuoti tam tikrą taktiką, kaip galima būtų padėti piliečiams spręsti problemas ir taikyti geriausią patirtį. Manau, kad šis pranešimas, būtent tai, kaip jis yra išdėstytas, pateikia gana aišku vaizdą trumpai apie situaciją. Pranešimas nėra labai ilgas. Ir Manau, kad pranešimą galima būtų patvirtinti, nes čia išdėstyti svarbiausi ES principai. Tai yra mūsų svarbiausias prioritetas yra priartinti ES prie piliečių, skatinti skaidrumą ir paramos ir pagalbos piliečiams dvasę, kad jie iš tikrųjų kreiptųsi į Europos ombudsmeną, kai tik tai susiduria su problemomis. Ačiū. Praskite, kad pranešė kalbėjo tuo metu, kai buvo dalinama salėje kava, bet tikiuosi, kad girdėjote mane. Toliau, ponia Klūnė. Ačiū, poniai Palėdėlį. EPP frakcija pritarė pranešėjos pasiūlymui. Norime pasveikinti jūs parengus pranešimą. Taip pat pritarėme iš dalies pranešimams, pakeitimams, kuriuos pateikė ponia Kormoran. Pakeitimų nėra labai daug, tačiau nepritarėme pirmajam žaliųjų pakeitimui. Taip pat norėčiau pakalbėti apie vertimų terminus ir apie tai, kad pranešimai būtų pateikti, išversti į mūsų kalbas taip pat. Ačiū, pane Grin. Žinoma, darbo kalbų vis daugėja ir šią problemą netaip sunku išspręsti, tačiau šiuo atveju, atveju neturėjome laiko išversti viską. Visa problema ta buvo, kad e, viskas buvo pateikta balandžio 21 dieną, iki šio laiško reikėjo viską pabaigti, tačiau pasistengsime ateityje to siekti. Pakeitimų nebuvo per daug iš viso 17 ir po to keletas pakeitimų žodžių. Ačiū, pana Parėdėlį. Jeigu kitos frakcijos nenori kalbėti, tai galima pradėti balsavimą. Pirmasis pakeitimas, kurį pateikė pana Pilėdėlį kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. G konstatuojamosios dalies pakeitimas antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmoji dalis Trečiasis pakeitimas, kurį pakeitė, patikė pana Kochmerin, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, ketvirtasis pakeitimas, Kochmerin, kas už, prieš, susilaiko. Penktoji dalis, penkt, Tasis pakeitimas, prašymas balsuoti dalimis. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies iki žodžių and transparently. Kas už prieš susilaiko. Patvirtinta antroji dalis. Kas už prieš susilaiko. Antroji dalis atmetama. Penktoji dalis paskutinis sakinys, šeštasis pakeitimas, kurį pateikė pirmą palėdėlį, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštoji dalis pakeitimas žodžiu, ponia Aukenį pateikė, kas už, prieš, minutėlę, kas susilaiko. Atmestas. Šeštoji dalis, septintasis pakeitimas. Jį patikė pana Kochmerin. Vėlgi balsavimas dalimis. Pirmoji dalis susideda iš naujo teksto. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antroji dalis, prasideda nuo žodžių considers, however, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. šeštoji dalis, ant, aštuntasis pakeitimas. Ponios Paledėlį ir ponios Rapti pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtintas. Toliau 9a dalis, 9 pakeitimas, Kochmerin, nauja pastraipa, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dešimtoji dalis, dešimtasis pakeitimas, pone Palėdėlį, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dešimtoji dalis, vienuoliktasis pakeitimas, jį patikė pone Kochmerin, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis iki dvitaškio iki kabletaškio, atsiprašau. Kas už? Prieš. Susilaiko. Dar kartą kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Tai reiškia, kad antroji dalis dėl jos nereikia balsuoti, jie atkrenta. 11 dalis 12 pakeitimas, ponios palėdėlį, kas už? kas prieš, susilaiko patvirtinta. 16 dalis, žodinis pakeitimas numeris 2, ponia Auken jį pateikė, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 20 dalis, 13 pakeitimas, ponios Kochmerin, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 20 dalis 14 pakeitimas, ponios palėdėlį. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 22 dalis, dar vienas ponios palėdėlį pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 23 dalis, 17 pakeitimas, ponios palidėlį, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau 23 dalis, 16 pakeitimas, Kochmerin, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis iki kabletaškio, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis atkrenta. Taigi, dabar galima surenkti balsavimą dėl pranešimo projekto, kas už, prieš, susilaiko. Pranešimas patvirtintas. vedo che Madame Hogan è tornata. Non so se possiamo passare al rapporto. Atrodo, kad ponia Auken sugrįžo. Ir galbūt dabar galime balsuoti dėl aštuntojo darbo tarkės klausimo. Taigi balsuojame dėl ponios Auken nuomonės. Nėra jokių pakeitimų, kaip jau sakiau anksčiau, todėl iš karto galime balsuoti dėl pačios nuomonės. Pradėme balsuoti, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Quindi adesso procediamo dopo la votazione eh, noi andremo ad esaminare Taigi, po balsavimo pereisime prie peticijų. Pirmoji peticija yra susijusi su natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos direktyvos įgyvendinimu. vienas. Atsiprašau, sako pirmininkė, matyt, tai vyko kažkoks nesusipratimas. Ar galėtumėt padėti kolegai? del rapporto che abbiamo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 Iš karto norėčiau Jums pranešti, kad šį rytą mūsų posėdėje dalyvauja Jean-Marie Solomon, kuris pateikė peticiją, kuri nurodote pažymėti 12, 12 numerių. Taip pat ponas Doklerk ponas Mark Dešauer, kuris pateikė 15 peticiją, pranešė mums, kad jis negalės atvykti į šį posėdį, tačiau jis pateiks komitetui papildomos informacijos dėl savo peticijos. Allora, a questo punto, se abbiamo risolto i problemi tecnici, allora nel frattempo. Taigi panašu, kad techniniai nesklandumai įspręsti. E devo fare anche questo. Allora, mentre risolvono i problemi tecnici, allora... Taigi, panašu, kad techninės problemos yra įspręstos ir todėl dabar norėčiau paskelbti štai ką. išspręstinų peticijų sąrašas, kuris buvo patvirtintas praeitame posėdėje, yra pridėtas prie to posėdžio protokolo kaip e, antrasis priedas. Jeigu kas nors e, turi kokių pastabų ar norėtų kam nors to prieštarauti, taigi prašome kuo skubiau mums pranešti. Kitaip šis dokumentas bus laikomas patvirtintų. Poi c'è anche, la settimana scorsa è stata anche consegnata a ciascuno di voi. Praeitą savaitę jūs visi gavote peticijų sąrašą, kuriame nurodyta, kurios peticijos bus svarstomos iš naujo. Jeigu neturite kokiu nors pastabu, tuomet šis sąrašas bus patvirtintas. Mes gavome prašymą sustabdyti peticijos numeris 0734 e, svarstymą 2008 metais pateiktos peticijos svarstymą. Vėlgi, jei neturite kokių pastabų, Tuomet pasiūlymus, kurie buvo pat, jums išplatinti, matysime patvirtintais. Toliau. B dalis. Aš manau, kad reikėtų sustabdyti peticijų numeris 52, 53, 86 svarstymą. Ir taip pat tai takytina 82 peticijai. Ir dar vienas skelbimas apie koordinatorių posėdžio rezultatus. Posėdis vyko šį rytą. Allora, rispetto alla riunione dei coordinatori di stamattina. Um... Taigi koordinatorių posėdis vyko šį rytą ir e, posėdėje buvo nuspręsta pradėti renkti geros elgsinos e, kodeksą. Šią iniciatyvą pateikė praeitos kadencijos parlamentas. Ir jos esmė yra patobulinti Europos parlamento darbo tvarką. Mes parengsime galutinį šio dokumento tekstą, kurį tvirtinsime komitete. Šio kodekso tikslas yra leisti mums geriau vykdyti mums priskirtas funkcijas. Gavome prašymus rengti nuomonės dėl dviejų dokumentų. Vienas iš jų yra susijęs su biologinė įvairovė, o kitas su Europos bendryjų teisės aktų, aktų interpretavimu. Socialistai parengs nuomonę pirmojų klausimų, o EPP frakcijos atstovai antrojų. Ir šios frakcijos pateiks mums nuomonių rengėjų pavardę, praneš mums nuomonių rengėjų pavardės. Pone Auken, kadangi jūsų nebuvo salėje, mes atidėjome klaus, to klausimo, už kurį esate atsakingas svarstymą. Koordinatorių posėdėje buvo nuspręsta, kad e, mes turime teisę pareikalauti komisijos aiškiai pasakyti mums, koks komisijos narys bus atsakingas už mūsų kompetencijai priskirtus klausimus, tam, kad mes galėtume su juo susitikti. Būtų puiku, jei mes aiškiai žinotumėm, į kurį komisijos narį reikėtų kreiptis ir būtų labai gerai, jei būtų paskirtas atskiras peticijų portfelis. Aš nekartą apie tai kalbėjau. Ir nuolatos keliu šį klausimą komiteto pirmininkų sueigoje. Aš tikiuosi, kad jūs gavote jau informaciją apie tai, kad buvo sukurtas internetinis tinklalapis, kuriame yra skelbiama informacija apie Europos ombudsmeno veiklą. Šiame tinklalapyje galima rasti daug įdomios informacijos. Dabar ombudsmenų rinkimai. Spalio 19 dieną Strasbūrė įvyks neįlinis komiteto posėdis, kuriame ir svarsysime šį klausimą. Informaciją apie šį posėdį gausite kiek vėliau. Tai tiek apie koordinatorių posėdį. Mums dėja nepavyko įspręsti visų problemų. Jei niekas nenori nieko pridurti, tuomet siūlyčiau dabar sugrįžti prie peticijų, o pranešimą svarstysime šiek tiek vėliau. Gerai? Puiku. Tuomet periname prie peticijų. O un momento solo che fa il rapporto senza il eh, supporto Ar mes galime jau dabar perėti prie pranešimo svarstymo? Pane pirmininkė, norėčiau kai ką pasakyti. Mes turime skaidrės, kurias norėtume parodyti jums, bet mums nepavyksta išsiaiškinti, kaip tai galima būtų padaryti. Pirmininkė, taip, aš norėčiau jūsų paklausti, ar mes galime tęsti darbą be šių skaidrių, ar jūs norėtumėt, kad mes leistume jums dar pabandyti įspręsti šią techninę problemą. Aš į techninį personalą kreipiuosi pirmiausia. We can do it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 išsiaiškinti, kokios yra problemos, techninės problemos, o mes galėtume dabar svarstyti peticijas ir po to perėti prie pranešimo svarstymo, kadangi manau, kad skaidrės tikrai mums labai pagelbėtų jį svarst, gerai svarstyti. Sì, se non ci sono obiezioni, eh, c'era un'obiezione da parte del, dell'ufficio perché il rapporto. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja. Tuomet norėčiau pasakyti, kad pranešimas, kurį ketiname svarstyti, yra susijęs su keliomis peticijomis. Ir panašu, kad pirmiausia svarstysime peticijas, o po to pranešimą. Taigi, nedelsdami, periname prie peticijos numeris 251 brūkšnys 2007. Ją pateikė Maltos pilietė. Ir iš karto sutikiu žodį ponai Delferija. Ačiū pirmininkė. Merci, Madame la Présidente. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. D'une part, la question de la désignation de zones de protection spéciale euh, au titre de la directive. Ši peticija iš dalies yra susijusi su saugotinos teritorijos statuso priskirimu tam tikrai vietoviai Maltoje. Tai reikštų, kad tą tai vietovę būtų skirtas ypatingos svarbos statusas. Komisija teigia, kad valstybės narės pačios sprendžia, kurioms vietovėms galima skirti šį statusą. Tačiau tai, e, tai darant būtina atsižvelgti į mokslinio tyrimų duomenis. Vietovė, apie kurią kalbame, e, yra svarbi paukščių buveinė. Paukščių e, inventorius buvo sukurtas 2004 metais Maltoje. Jame nurodytos yra tam tikros e, paukščio apsaugos zonos. Jų yra 12 ir de, komisija nustatė 12 tokių saugotinų teritorijų ir 10 iš jų yra e, įtrauktos į Maltos parengtą saugotinių teritorijų sąrašą. Bet jis yra susijusi su Maltos vyriausybės e, sprendimu skirti sanktinės teritorijos statusą tam tikroms vietovėms. Mes kreipėmės taip pat ir į Maldos vyriausybę ir pareikalavome, kad jie peržiūrėtų paukščių, saugotinių paukščių buveinių sąrašą. Komisijos atliktas tyrimas parodė, kad paukščių buveinių buveinės, kurios nėra įtrauktos į vyriausybės e, saugotinių teritorijų sąrašą, yra ribinės zonos. Šios teritorijos yra svarbios, kadangi jos apsaugo saugotinių teritorijų perimetrą. Tačiau toms teritorijoms nėra taikomas saugotinos teritorijos statusas. Direktyva yra aiškiai parašyta, kad valstybės narės pačios sprendžia, kokioms vietovėms galima skirti šį statusą. Todėl, todėl teigiama, kad komisija nieko negali padaryti. Be to, at, šeštame direktyvos straipsnė yra aiškiai parašyta, kad šis statusas turėtų būti e, suteiktas visoms teritorijoms, kurios yra saugotinos pagal Natūra 2000 projektą. Labai svarbu reikalauti, kad Maltos vyriausybė teisingai taikytų Europos bendrijos aktus. Dabar konkrečiai apie da, Tešenk vietovę, Ši vietovė 2004 metais buvo paskirta uh, saugotino teritorija. Taip pat ši teritorija yra, vietovė yra įtraukta į komisijos sudarytą saugotinų teritorijų sąrašą, kuris turėtų būti galutinai patvirtintas 2009 metais. žinoma, apie projektą, kurio metu ketinama praplėsti e, vieną viešbučiai priklausančią teritoriją. Ir taip e, pažeistų paukščius e, buveinių ir saugotin, buveinės ir, ir saugotinės teritorijas, kur, kurios buvo nustatytos pagal Natūra 2000. La ringrazio, ci sono delle richieste interventi. Ačiū labai. Ponas Buzutilis, prašom. Grazie, signora prezident. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ehm, signora prezident, kaip din il peticioni? Aš tikrai sunkiai supratau tą dalyką, kad peticiją gavome prieš du metus ir tik dabar pradedame ją svarstyti. Manau, kad peticijos patekėjui reikėtų išaiškinti, kodėl tiek ilgai vilkinome peticijos svarstymą. Daug nutiko per tuos du metus. Dabar kai kurios aplinkybės jau pasikeitė, yra naujų tendencijų. Ir Šiandien mes nesame tikri, ar aplinkybės yra tokios pačios ten, kaip buvo prieš du, du metus, o gal viskas pasikeitė iš esmės. Jei gerai supratau, panašu, kad aplinkybės vis dėlto pasikeitė. Minima teritorija dabar įeina į buveinių apsaugos direktyvos taikymos rytį. Manau, kad neteisinga peticijos pateikėjų atžvilgių laukti du metus ir tik tada atsakyti neteisinga ir įmonės atžvilgių, kuriai priklauso ta nusavybė patenkanti į saugotinos teritorijos zoną. Taigi Toks vilkinimas yra neteisingas visų pusių atžvilgių. Pane pirmininkė, aš e, visiškai nepatenkintas tuo atsakymu, kurį mums pateikė komisija ir norėčiau paprašyti, kad e, šią peticiją įtrauktume ir į mūsų kito pot posėdžio darbo atvarkę. Aš tikiuosi, kad komisija tuomet mums galės pateikti uh, tinkamas išvadas ir mes tada galėsime baigti svarstyti komisiją visiems laikams. Negalime tiek ilgai vilkyti, vilkinti peticijos svarstymo laiko. Sono d'accordo, madame Attar. Ačiū labai, visiškai jums pritariu. Um, Ata. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš visiškai pritariu kolegai, manęs netenkina komisijos atsakymas. Yra tam tikrų ženklų, kad spalio mėnesį vyks debatai šią temą, siekiant užtikrinti, ar siekiant pasitikslinti, apie kurio, kurią teritoriją dabar mes kalbame. Panašu, kad e, projekto plėtra e, buvo tesiama ir 60 procentų visos vietovės buvo nuspręsta paskelbti privačią teritoriją, kur, prie kurios prieiga turi visi gyventojai. Turizmo sektoriui tokios teritorijos paskelbimas yra labai svarbus. Svarbu, kurios teritorijos yra, patenka į Natūra 2000 statusą, o kurios ne. Grįžtant prie pono Busutilio minties, komisija ir pati teigia, kad pateiks kitų faktų spalio mėnesį ir aš tikiu, kad komisija taip pat norėtų, kad peticijos svarstymas būtų nukeltas e, svarstymui kito posėdžio metu, kai bus išaiškintos aplinkybės. Ačiū labai, jei niekas neprieštarauja, Tuomet e, ši peticija bus svarstama ir kito posėdžio metu. Mes ją tikrai svarstysime mūsų būsimo posėdžio metu, nenukeliame kažkokiam nerealiam laikotarpiui, susisieksime su peticijos pateikėju, susisieksime su komisija, turime užsitikrinti, kad visos aplinkybės būtų išaiškintos, nes per du metus gali daug kas pasikeisti, gali įvykti daug svarbių dalykų ir tai reikalauja ir mūsų patikros, norint tinkamai išnagrinėti peticiją. Ponas Vazutilis. Aš visiškai pritariu jūsų pasiūlymui, tačiau gal galime pasitikslinti. Kadangi komisija minėjo, jog jis surinks susitikimą su Maltos atstovais spalio viduryje, gal peticiją būtų protinga nagrinėti jau įvykus šiam susitikimui su Maltos atstovais. Tik tada būtų protinga svarstyti šią komisiją mūsų komitete. Ačiū labai, taip ir padarysime. Jei niekas neprieštarauja, tuomet grįžkime prie pranešimo. Visa įranga jau veikia. Ar ne? Ar mes neturime nei garso, nei vaizdo? Ar vis dėlto galime pradėti? Gerai, tuomet pereikime prie septintojo darbo atvarkės punkto pranešimo pristatymas. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Garbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Peticijų komitetas paprašė manęs parengti pranešimą dėl um, Natūralių buveinių ir laukinės fainos bei floros apsaugos direktyvos 9243 įgyvendinimo. Aš noriu pasakyti, kad šis pranešimas pabrėžia keletą svarbių dalykų. Pirmiausia, natūralios buveinės, jų padėtis, per pastarosius keletą metų suprastėjo. Ir ES institucijos keletą kartų konstatavo šį buveinių blogėjimo faktą. Buvo nuspręsta įsteigti Natura 2000 instrumentą, kurio, kuriuo buvo numatyta ir speciali apsauga paukščiams tada ir buvo priimta mano minima direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos bei paukščių apsaugos direktyva. Mes nagrinėjame, kaip valstybės narės per įgyvendina šios direktyvos šeštąjį straipsnį. Jūs žinote, kad valstybės narės e, privalo saugoti tas teritorijas, kurios yra paskelbtos bendrijos svarbos teritorijomis arba specialiomis e, saugomis teritorijomis. Ir valstybės narės turi užtikrinti, kad tos teritorijos nebūtų pažeidžiamos. Pirmojoje šešto straipsnio dalyje, beje, šis straipsnis susideda iš keturių straipsnių, yra numatyta, kad valstybės narės turi nustatyti būtinas apsaugos priemonės. Antroje dalyje kalbama, kad valstybės narės turi imtis priemonių. siekdamos išvengti natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo, o trečiojo dalyje valstybės narės turi įsipareigoti um, nagrinėti planus ir projektus ir atlikti galimo poveikį teritorijai įvertinimą. Ketvirtojoje šios straipsnio dalyje yra numatyta, kad valstybės narės gali vykdyti projektus net tais atvejais, jeigu poveikio teritorijai įvertinimas yra neigiamas tik tais atvejais, jei privalas, e, atsiprašau, projektas gali būti įgyvendintas dėl įpareigojančių priežasčių e, ir neatsižvelgiant į visuomenės interesus. Tuomet valstybė narė turi imtis visų kompensacinių priemonių Natura 2000 vientisumui apsaugoti. Aštuose, aštuoniuose valstybėse narėse buvo atliktas tyrimas, mes pasirinkome šias valstybės nares, remdamiesi skirtingais e, kriterijais parinkome valstybės, kurios būtų ir iš Šiaurės Europos, iš Pietų Europos, iš Rytų ir Vakarų Europos, e, jos, e, juose būtų įsigalėjusios skirtingos teisės sistemos. sistemos, kurios paremtos Romos teisė arba teismų praktika. Ir savo tyrime mes nagrinėjome, kaip tose valstybėse narėse yra įgyvendinamas Natura 2000 projektas. Nagrinėjome įvairiausius projektus ir vertinome taip pat ir projektų dydį. Vertinome investicijas, e, žiūrėjome, ar projektai susijęs su didelių greitkelių tiesimu, tiesimu ar vandens parko jėgainių įrengimu. Nagrinėjome taip pat ir tos projektus, e, kurie yra ne vienareikšmiškai socialiniu požiūriu vertinami. Teisės ekspertai parengė savo ataskaitą išnagrinėję didžiuosius projektus, pavyzdžiui, nagrinėdami kalnakasybos projektus, atliekų deginimo projektus, greitkelių tiesimo, um, užtvankų um, statybos arba aukštos įtampos tinklų tiesimo projektus ir kitus. Remdamiesi šiomis nacionalinėmis analizėmis, mes parengėme plataus masto klausimynus, ir vėliau juos peržiūrėję bandėme parengti rekomendacijas. Pirmiausia, teritorijų nustatymas. Jūs tikriausiai žinote, kad daugelyje valstybių atitinkamos teritorijos dar neturi specialiosios saugomos teritorijos statuso. Ir tokiu būdu um, rūšių įvairovė ir toliau kenkiama, padėtis ir toliau prastėja. Mes e, nustatėme, kad komisija turėtų nustatyti tam tikras priemonės, kurios padėtų valstybėms narėms greičiau nustatyti saugomas teritorijas. Tai tokia pirmoji rekomendacija. Antroji rekomendacija poveikio teritorijai įvertinimas. Kai kuriuose valstybėse konstatavome, kad šis e, poveikio teritorijai įvertinimas nėra teisingas, nes nėra įvertinamos alternatyvos tyriant vieną ar kitą projektą. Nepakanka ir specializacijos. E, ekspertai parenkami ne visada teisingai. Nėra e, tarp institucinio bendradarbiavimo atliekant šiuos įvertinimus. Mūsų rekomendacija Valstybės narės turėtų stengtis, kad e, valstybinės institucijos taip pat dalyvautų projekte, reikia užtikrinti, kad poveikio teritorijai įvertinamas būtų nešališkas, o um, abejotinais atvejais reikėtų paskatinti parengti kitą įvertinimą. Nustatėme, kad Daugeliu atveju poveikio teritorijai vertinimas nepagristas moksliniais faktais arba tie faktai yra labai um, nerimti. Mes manome, kad reikia atlikti tiesioginę ir netiesioginę analizę, reikia vertinti ilgalaikį poveikį aplinkai, taip siekiant užtikrinti, kad ekspertai nagrinėtų ir apskritai um, jokių galimybių nebuvimą. Trečiasis dalykas - sprendimų prieimimas. Nustatėme, kad kai kuriais atvejais nesilaikoma prevencinio principo. Kai kuriais atvejais nustatėme, kad nors pagal direktyvą tarsi reikėtų e, kreiptis į komisiją. Tačiau ne visada ši procedūra yra sklandi. Dažniausia ekologinių reikalavimų nesilaikoma ir labiau didesnis dėmesys skiriamas e, ekonominiam, ekonominiams poreikiams. Nustatėme ir kai kurių skaidrumo pažeidimų, ištyrinėjome vietinius projektus, dažniausia tokių projektų rėmose yra kreipiamasi į vietinės kompetentingas institucijas Neatsižvelgiant į kitas alternatyvas, mes rekomenduojame, kad būtų kreipiamasi ir į kitas institucijas, taip siekiant, kad aplinkai būtų daroma kuo mažesnė žala, laikantis proporcingumo principo. Ketvirtoji dalis - kompensacinės priemonės tais atvejais, kai vis dėlto projektai yra įgyvendinami, nepaisant visuomenės interesų. Turiu pasakyti, kad mane kiek nuvylė pateikta analizė, nes pasirodė, kad kompensacinės priemonės dažniausia buvo visiškai neskir, neskiriamos. Paprastai kompensacinis mechanizmas yra taikomas tuo met, kai projektas yra jau įgyvendintas, tačiau um, realybė rodo, kad net tai nebuvo padaryta. Kompensacinėmis priemonėmis yra siekiama kompensuoti tą žalą, kuri yra padaroma gamtai ir Natūra 2000 vientisumui apsaugoti. Direktyva numato, kad kompensacinės priemonės turėtų būti skiriamos dar prieš įgyvendinant projektą. Tačiau tai nevyksta. Aš manau, kad Europos komisija turėtų parengti savo gairias, konkrečiai įvertindama, kokius projektus rengiant, kokios kompensacinės priemonės yra reikalingos. Ir paskutinė mano pastaba. E, jūs vis, vis ir vis sulaukėte peticijų susijusių su šios direktyvos šeštuoju straipsniu. Europos teisingumo teismą taip pat pasiekia ieškiniai, kurių E, subjektas yra tas pats. Manau, kad patys piliečiai nesugebės atlikti mokslinių tyrimų. Kita vertus yra ir daug teisinio pobūdžio barjerų, o jūsų misija yra šią visą sudėtingą sistemą stebėti ir kontroliuoti. Manau, komisija galėtų čia aktyviau veikti, numatydama tam tikras sankcijas toms valstybėms, kurios nesilaiko e, šios pagal šią direktyvą numatytų rekomendacijų. Mes negalime e, viso rūpešio palikti tik piliečiams. Komisija čia irgi turėtų veikti. Ačiū labai. Jūsų pranešimas buvo tikrai įdomus. Savana suprantama, mes vėliau suteiksime žodį ir mūsų nariams, dabar komisijai žodis ponas Kremeris. Merci, uh, Ačiū, ponia pirmininkė, komisija norėtų padėkoti parlamentui už įdomų tyrimą. Mes e, visiškai pritarame kai kurioms tyrimo išvadoms. Natūra 2000 vientisumas paukščių buveinių ir natūralių buveinių apsauga yra itin svarbi biologiniai įvairoviai išsaugoti. Klimato kaita dabar yra kita labai svarbi tema ir mes sulaukime vis daugiau skundų, kad nesilaikoma ES numatytų reikalavimų. Penktadalis visų pažeidimų yra susiję su aplinkosauga. Taigi galime konstatuoti tą faktą, kad problemų šioje srityje esama. Komisija jau pradėjo sutarties pažeidimo procedūras ir kreipėsi į visas valstybės. Šiuo metu dar svarstomi 24 atvejai, o 3 ketvirtadaliai pateko į Europos teisingumo teismo rankas. Taigi mes dabar galime suvokti, kokio plataus masto problemų esama. Komisija stengiasi, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama. E, pripažįstame, kad Natura 2000 vientisumas yra svarbiausias e, instrumentas e, siekiant išsaugoti teritorijų vientisumą. Mes kalbame apie 250 tūkstančių ekosistemų, kurios yra ypatingai svarbios. Ir tik laikantis nurodytų rekomendacijų galima išsaugoti specialiasias saugomas teritorijas. Daug buvo kalbėta apie teritorijų priskyrimą, tačiau tas sunkioji fazė tarsi pasibaigė, mes dabar jau esame pasirengę e, suderinti paskutinės detalės ir su valstybėmis narėmis dėl e, jūrų ekosistemų Manome, kad po to mums pasiseks tinkamiau taikyti direktyvoje numatytus reikalavimus. Kokius žingsnių imasi komisija? Pirmiausia, mes tengiamės parengti gairias, kuriuose aiškinama, kaip turėtų būti įgyvendinamas šeštasis direktyvos straipsnis. 2007 metais mes pateikėme savo pranešimą dėl 63 ir 64 straipsnio įgyvendinimo. Mes stengiamės stiprinti dialogą su įvairiais sektoriais, bandome dėrėtis su uostais, su upių žiotyse įsisteigusiomis įmonėmis ir bandome užtikrinti, kad šeštasis straipsnis būtų įgyvendinamas tinkamai. Vyksta pasikeitimas nuomonėmis, yra ir darbo grupė skirta vėjo energijai plėtoti, mes diskutuojame su suinteresuotosiomis pusėmis E, kalbame ir su kalnas kasybos kompanijomis. Yra įsteigta ir nauja ekspertų darbo grupė skirta konkrečiai Natūra 2000 teritorijų vientisumui apsaugoti arba tos apsaugos kontroliai. Mes ruošiamės parengti valdymo planus, taip pat pateikti rekomendaciją susijusią su šeštojo straipsnio gyvendinimu. Komisija parengė ir iniciatyvą, kuria siekiama tampresnio bendradarbiavimo su nacionaliniu teismu teisėjais. Šiuo metu metu Bulgarijoje vyko seminaras, kuriame dalyvavo E, teisėjai iš įvairių valstybių. Lakurčio mėnesį vyks kitas seminaras Prancūzijoje, kurioje taip pat dalyvaus įvairių valstybių teisėjai. Taigi mes tengiamės suvienodinti e, šios direktyvos įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse. Mes visiškai pritarėme tyrimę pristatytams rekomendacijoms Turime akcentuoti, kad e, ekspertai rengiantys poveikį teritorijai vertinimą būtų nepriklausomi. Visa tai yra labai svarbu. Savame suprantama, komisija ir toliau labai akilai seks pokyčius šioje srityje ir fiksuos visus atvejus, kai šeštojo straipsnio reikalavimų yra nesilaikoma. Savaime suprantama, bet koks šios straipsnio e, įgyvendinimo pažeidimas yra ir sutarties pažeidimas, mes prasidėsime reikiamas procedūras. Tiek norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, ačiū labai už pateiktą tyrimą. Noriu dar kartą pabrėžti, kad šis aspektas yra, ypač Natūra 2000 vientisumas, labai svarbus. La señora Bailey, el señor Harm, la señora Oken, el señor De Brun, ¿alguien más? Quisiera tomar la palabra. De... Turime nemažai norinčių kalbėti. Taigi pradedame nuo ponios Vil. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu pabrėžti pono Desedlerio tyrimo kokybę ir pritariu jo išvadams. Taip pat noriu paminėti keletą aspektų. Gauname daug peticijų apie paukščių ir buveinių direktyvos taikymą, tai kelia nerima. Šįryt išklausytas pranešimas pabrėžia tą faktą ir atrodo, kad valstybės narės vis dar bando įvairiausiais būdais išvengti paukščių ir buveinių, natūralių buveinių e, direktyvos taikymo. Ir būna taip, kad projektų atsisakoma dėl to, kad veiksmų imasi piliečiai ar imamasi kažkokių politinių veiksmų. Na, o jeigu kalbėsime apie natūralių buveinių direktyvos taikymą, atrodo, kad trūksta politinės valios valstybėse narėse tai daryti. Tačiau atrodo ir komisija imasi minimalių veiksmų, kad priverstų valstybės narės taikyti bendrijos teisę. Antra, Noriu atkreipti komisijos ir kolegų dėmesį į tai, kas įvyko per praėjusius klausimus, dalyvaujant komisijos pirmininkui ponui Baroso. Jis atrodo patikė užuomino, kad gali būti peržiūrėta natūralių buveinių direktyva ir direktyvos dėl Natura 2000. būtent dėl to, kaip jos yra taikomos. Ir, tačiau iš tikrųjų naujo teksto direktyvams nereikia, reikia dire, protingesnio mechanizmo, kaip taikomos šios direktyvos. Taigi turime pasistengti, kad būtų taikomos esamos direktyvos ir būtų taikomos tinkamai. Ir pagaliau turiu klausimą komisijai. Komisija atlieka vaidmenį taikant bendrijos teisę ir šias direktyvas. Atsižvelgiant į buveinių direktyvų, direktyvos tikslus ir mechanizmus, kurie numatyti Natura 2000, atsižvelgiant į tikslus, saugant bioįvairovę. 2010 metais bus įmamasi veiksmų įvertinti situaciją. Jungtinės tautos 2010 metus paskelbė bioįvairovės metais. Taigi, norėčiau todėl paklausti, paklausti komisijos, kokie yra jos veiksmų planai, ką jie ketina daryti, kad būtų sustabdytas bioįvairovės nikimas ir ką jie darys, kad būtų galima uh, daugiau vietų įtraukti į sąrašus, kurios, vietų, kurias reikėtų saugoti. Ačiū. Toliau ponas Žar. Ačiū labai, pane pirmininkė. Manau, kad mes visi sutarėme, kad Natura 2000 įgyvendinimo visi norime. Norime, kad paukščiai ir natūralios buveinės būtų apsaugotos. Daugelis peticijų kurias mes svarstame, parodė, kad dažnai e, ši direktyva yra įgyvendinama arba neteisingai, arba neįgyvendinama, arba supratimas, kaip ją reikia įgyvendinti skirtingose valstybėse skiriasi. Manau, kad e, svarbiausia yra žinojimas, kokius reikalavimus reikia akcentuoti ir ypač įgyvendinant didelius projektus, kurių kuriuos įgyvendinus tarsi sunaikinama gamta, aš čia kalbu apie didelius pramoninius projektus, manau, kad tais atvejais reikia tikrai atlikti labai išsamų poveikio teritorijai vertinimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną problemą. Kalbant apie proporcingumo principą ir Natūra 2000 įgyvendinimą. Manau, kad jei laiku nesusigriepsime, sulauksime ir visiškai kitokių peticijų. Mano tėvynėje Vokietijoje um, net žiniasklaidoje dažnai nagrinėjamos dvi priemonės. Pirmiausia, tai buvusių karinių bazių ir ginklų saugyklų sanavimas. Yra daug vietovių, kuriuose, e, pavyzdžiui, tankai e, rusų buvo tiesiog užkasti, yra tokių vietovių, kur dizelis tonomis yra supiltas tiesiog į dirbožemį. Dabar mes tarsi norime sanuoti tas teritorijas, tačiau pagal Natūra 2000 to padaryti negalime, nes tos vietovės yra saugomos. Man tai yra visiškai nesuprantamas dalykas, to nesupranta ir mūsų piliečiai. Viena vertus, jie tarsi negali įžengti į mano minimas teritorijas, nes ten dar yra likę daug šaudmenų ir kitų, kitos karinės įrangos, kita vertus, mes negalime tos teritorijos ir sanuoti. Aš kilęs iš Saksonijos ir čia yra daug geležinkelio bėgių, kurie yra visiškai nenaudojami. Vokietijos geležinkeliai Deutsche Bahn kai kuriuos bėgius bando demontuoti. Tačiau, jei mes ketintume e, tais pačiais bėgių keliais leisti važinėti dviratininkams, tuomet vėl susidurtume su Natūra 2000 ir negalėtume to padaryti. Taigi mes tarsi esame už tai, kad buvei, natūralios buveinės turėtų būti apsaugotos, reikėtų įgyvendinti Natūra 2000 projektą, tačiau kalbant apie proporcingumą, Reikia parengti ir planą numatantį keletą etapų, kuriais atvejais galima um, neinicijuoti brangių poveikio teritorijai įvertinimų, o kai kuriais atvejais galbūt reikia akcentuoti naudą visuomeniai, o ne aklą Natūra 2000 projekto įgyvendinimą. Tiek norėjau pasakyti. Mrs. Aukin, please. Ačiū toliau, ponia Aukin. Pirmiausia, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti už nuveiktą darbą. Ir galbūt kiek e, švelnesnė padėka, silpnesnė padėka komisijai. Kodėl? Todėl, kad e, čia būta ir neįgiamos patirties. Manau, kad komisija ne visada laiku reagavo natūralių buveinių direktyva yra apskritai populiariausia direktyva. Apie ją kalbama labiausiai ir apie ją kalbėti yra labai paranku, nes būtent diskusijos apie šią direktyvą tarsi parodo, kaip ES nuostabiai sprendžia visas problemas. Sutinku, kad kartais mes kaip politikai esame ir atsakingi už tai, kad e, visuomenę tinkamai informuotume. Mes visi sutinkame, kad e, turime saugoti natūralias buveinės, tačiau kartais ta kaina būna labai aukšta. Geteburge 2008 metais tarsi susitarėme, kad e, natūralios buveinės turi būti apsaugotos, biologinė įvairovė turėtų būti akcentuojama visose srityse. O aš dar kartą noriu pabrėžti, kad žaliųjų frakcijoje mus šokiravo pono Baroso atsakymas, kai jis atsakė į klausimą apie Natūra 2000 projektą. Mes nekartą stebėjome, kaip tiesiog mėtomasi kai kuriais kaltinimais, Mes šiandien išklausėme išsamų pranešimą. Buvo akcentuojama, kad visi tyrimai turėtų būti objektyvūs, kad reikėtų pamiršti ekonominius interesus, o daugiau galvoti apie ekologiją. Tačiau komisija šioje srityje yra labai silpna. Ne tik valstybės narės, tačiau ir e, komisija. O komis, komisija Baroso asmenyje mums tuomet pasakė, kad komisija, kad atsiprašau, direktyva turėtų būti peržiūrėta. Tai yra negirdėtas dalykas. Man būtų įdomu sužinoti, ką komisija apskritai mano. Jei komisija pareiškia, kad reikia peržiūrėti direktyvą, tai mums tai yra nelabai suprantamas dalykas. Jei direktyva veikia puikiai, jei e, ją pasiekėme tam tikrų rezultatų, tai kodėl ją reikėtų peržiūrėti. Ačiū labai už nuveiktus darbus šioje srityje. Mes tikrai nepasiduosime. Mes esame pripratę, kad mums dažnai reikia pakovoti su komisija ir mano šalyje taip pat esama daug pavyzdžių. Turiu pasakyti, kad mes jokių būdų neatsisakysime savo tikslų, visada matysime tuos didžiuosius tikslus, kuriuos numato ši direktyva. Ačiū toliau, pone Brun. Ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti, padėkoti pranešėjai, kuris mums pristatė šį tyrimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jūs aiškiai sakėte, jog e, dažnai nenumrodomos, neatskiriamos įvairios saugotinos teritorijos, teritorijos, e, nėra tinkamas apsaugos, tinkamų valdymo planų, o tikslai, kuriuos esame numatę, pagal biovarovės saugojimo planus yra nevykdomi. Todėl turime e, imtis daugiau veiklos. Komisijos tyrimai apie ekosistemų ekonomiką parodė, parodė kad globalinės išlaidos atsirandančios biovirovės netikimo sudaro nuo 1,4 iki 2 trilijonų eurų per metus. Taigi, valstybės narės, e, lygindamos ekonominę naudą su projektų teikiama nauda, e, iš tiesų turi neigiamų pasiekmų ekonominė prasme ir kelia sunkumų saugant aplinką. <clears throat> Norėčiau pritarti, kad komisija įkūrė, tam, kad komisija įkūrė įvairių darbo grupių, ypač dėl upių žodžių ir destruktyvių pramonės šakų poveikio, norėčiau sužinoti, kada komisija paskelbs gairės e, iškilančias iš šios darbo grupės rezultatų. Norėčiau, kad valstybės narės visų pirma spręstų savo darbo trūkumus įgyventinant direktyvas. Norėčiau, kad būtų daugiau keičiamas e, patirtimi, taip pat mokymų kai kuriuose valstybės narėse, ypač, tarkime, Bulgarijoje. Aptarinėjome per pastarai e, susitikimą, per pastarai posėdį, kokie ten yra sunkumai. Ir, aišku, pasiteisinti negali ne viena valstybė, jeigu jos ir trumpesnį laiką gyvendina tas direktyvas, tai, tai būtų galima joms padėti mokymų prasme. Diskutavome su kai, kurios, kai kurių valstybių vietinė valdžia ir jos sakė, kad e, jos tikrai džiaugtųsi gavusios daugiau informacijos, kad jos galiau, geriau galėtų įgyvendinti direktyvas. Tačiau tai yra tik tai vienas aspektas. Ir šis tyrimas aiškiai parodė, kad komisija turi būti aktyvesnė E, pradedama pažeidimo procedūras. Ir informacija, keitimasis informacija yra labai svarbus aspektas. Šis tyrimas rodo, kad iš tikrųjų nepasieksime numatytų tikslų, stabdant biovirovės nikimą ir ekosistemų apsaugą. Todėl reikia taikyti pažeidimų, pažeidimo priemonės iš komisijos pusės. Ačiū toliau, ponas Bucinaru. Norėčiau padėkoti profesoriu už puikų tyrimą. Šis tyrimas rodo, kad yra didelis konfliktas tarp ekonominių interesų ir tų interesų, kurios atstovauja natūralių buveinių direktyva. Ar tai būtų turistų, turizmo pramonė, atsinaujančių šaltinių plėtojimas. Rumunija E, vyksta didelis ginčas dėl vėjo energijos ir to, kokį poveikį vėjo turbinos gali padaryti paukščių migravimo keliams. Ir užtrinko labai daug laiko, kol sulaukė kokios nors reakcijos iš valdžios institucijos, kai kalbama apie ekonominio projekto poveikį natūralioms buveinėms, praeina labai daug laiko, kol priimam, nuo e, priimamo sprendimo iki poveikio vertinimo. Ir valstybės narės yra labiau suinteresuotos savo ekonominiais interesais, o ne e, poveikių vertinimu. O komisija dirba per daug lietai, jeigu sakysime viską mandagiais žodžiais. Jeigu valstybei keliamos bylos dėl to, kad jie nesima veiksmų, e, viskas tai, visą tai daroma per vėlai, nes jau buvo priimti sprendimai projektus įgyvendinti. Todėl manau, kad naujoji e, Europos komisija turėtų nusistatyti aiškius prioritetus. Viena vertus reikėtų įvesti bendrą teisinę praktiką visoms valstybėms narėms, numatyti tam tikrą reakcijos laiką, kuris būtų vienodas visoms 27 valstybėms narėms. nes komisija tiesiog laukia, kol valstybės narės atsakys, tačiau jeigu būtų numatytas terminas, per kurį valstybės narės turi sureaguoti, tai visas procesas sutrumpėtų. Būtų daug geriau, jeigu būtų numatytas bendras vienodas visoms valstybėms terminas. Kitas dalykas, reikia diskutuoti ir valstybėms narėms ir komisijai apie šią natūralių buveinių direktyvą. Kodėl? Todėl, kad dažnai poveikis aplinkai neapsiriboja e, vienoje valstybėje. Reikia kalbėti ir su ne ES valstybėse. Pavyzdys - Rusija ir uh, E, dujotekio vamzdynas per Baltijos jūrą. Rusija tarsi ratifikavo sutartį, tačiau ji nesilaiko ES teisės aktų. Net sudarydama energetinę sutartį ES turėtų diskutuoti su Rusija ir apie ekologinius reikalavimus. Galbūt galėtume diskutuoti ir debatuoti ir su Ukraina dėl juodosios jūros projektų. Visiškai nieko nebuvo kalbėta apie Bistro kanalą. Europos komisija turėtų kalbėti visų 27 valstybių vardu, atsižvelgdama į tų valstybių poreikius. Manau, kad um, Komisijai būtų itin svarbu kalbėti su kaiminėmi. Ačiū. Dabar e, paprašysiu komisijos atstovo pono Kremerio atsakyti išsakytas pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo užduota daug klausimų, pabandysiu atsakyti bent į kai kuriuos iš jų. Daugeliui valstybių narių žmonėms sunku suprasti, kam yra skirtos natūralių buveinių ir Natura 2000 direktyvos. Aš esu girdėjęs kritikos, kad dažnai projektai projektai yra riboti arba įgyvendinami netinkamai Natūralių buveinių direktyva skirta tam, kad būtų užtikrintas tvarus plėtojimas laikantis bioįvairovės apsaugos reikalavimų, jeigu viskas daroma vietiniu lygiu. Ir jeigu kyla projektams kliučių, tai dažnai kalta ne pati direktyva, direktyva aiškiai sako, kad bet kokio vietinio projekto poveikis turi būti vertinamas pagal bioįvairovės apsaugos reikalavimus. Ir problemos kyla tada, kai projektai įvendinami labai klasik, klasikiniu tiesiog būdu, kai tyrimas įvykdomas po projekto įgyvendinimo ir pasirodo, kad buvo kažkokių neigiamų ekonominių poveikio ar pasiekmių. Man atrodo, kad visą tai reikia keisti, kai rengiami projektai. Jau pačiose pradinėse stadijose jie turėtų atsižvelgti į bioįvarovės kriterijus. Nes jeigu tokie dalykai ignoruojami e, projekto pradžioje, tai susidursi su kliūtimis projekto pabaigoje. Toks klausimas yra labai svarbus ir jo sprendimas galėtų pagerinti vietinių žmonių, vietinių gyventojų tokių prie, pra, projektų na, pritarimui. Mes skatiname tokį požiūrį, kuris vadintųsi dirbame kartu su gamta. Tai yra, projektus reiktų renkti tokiu būdu, kad kai jie pradedami vykdomi, vykdyti, kad nebūtų e, jokių kliučių, kadangi tai jau būtų į visus poveikius būtų atsižvelgta iš anksto ir būtų numatytos kompensacinės priemonės. Kalbant taigi tiek apie priimtinumą nacionalinių ir vietinių lygių visų įvairių vykdomų projektų. Kartais žmonėms atrodo, kad Natura 2000 užkerta kelią reabilituojant ankstesnės ankstesnius poligonų vietas ir panašiai. Na, kalbant apie veiksmų programos įgyvendinimą, apie ką buvo parlamentui pranešta šeštais ir septaisiais metais, tai reikia pabrėžti, kad prioritetas turi būti teikiamas efektyviam Natura 2000 valdymui. Ir komisija mano, kad jos vaidmuo yra aktyvus gerinant direktyvos įgyvendinimą. Kita vertus, pažeidimo procedūros taip pat yra svarbios ir jeigu nepakankamai laikomasi teisės aktų, pažinimo procedūros bus pradėtos pagal 226 straipsnį. Žinoma, yra tam tikrų procedūrų ir viskas užtrunka tam tikrą laiką, nes pirmą reikia pateikti perspėjimą, gauti atsakymą, atsakomąją nuomonę ir panašiai. Ekonomikos ir bioįvairovės konfliktas. Taip, konfliktų yra, tačiau direktyva yra koreguojama priemonė, kad galima būtų tokius konfliktus spręsti. Kalbant apie poreikį pakeisti direktyvą, tai mes manome, kad direktyva yra tinkama. Turime 27 metų paukščių direktyvą ir e, natūralių buveinių direktyvą, tai jos veikia kartu, o jeigu reikės direktyvas keisti, tai viskas priklausys nuo išvadų dėl veiksmų plano įgyvendinimo 2010 metais ir išvadų dėl rušių konservavimo tikslų pasiekimo. Atrodo, kad bioįvairovės tikslai, tikslų nepavyks pasiekti. Taigi jeigu ir sieksime pakeisti direktyvą, tai tik tai tam, kad e, jo, jų veiksmingumas padidėtų. Tačiau jokių būdų nesieksime susilpninti direktyvos. Tai nebūtų teisinga. Man atrodo, kad atsakiau į daugumą klausimą. Taigi, tuo ir baigsiu. Ačiū. Noriu padėkoti profesoriui pristatušiam tyrimą. Ir jeigu turėtumėte dar klausimų, tai tikriausiai galėsime juos pateikti profesoriui vėliau. Taigi, toliau tęsime darbą pagal darbo tvarkę ta peticija 11 punktas, e, kurią pateikė Ispanijos pilietis Karlos Rijos Torės. Ir dabar paprašysime komisiją pristatyti šią peticiją. Labai ačiū. Komitetui anksčiau buvo pateiktas pranešimas, kai buvo gauta peticija ir buvo pranešta, kad nėra duomenų apie tai, kad būtų pakankamai e, detalių, jog paukščių ir e, natūralių buveinių direktyva pažeidžiama. Čia kalbama apie tiltą per Fua upės žiotis statymą. Buvo paprašyta peticijos autorių atsiųsti daugiau informacijos ir tuomet buvo pateikta komisijai įvairūs dokumentai, įskaitant vietinės valdžios dokumentus kur buvo parodyta, kad poveikis buvo įvertintas ir išvada padaryta, kad e, tai vietoviai poveikis nedidelis. Ir buvo projekte numatyta įvairių švelninančių priemonių, siekiant apsaugoti buveinės ir gyvenant ten gyvenančias rušis. Peticijos autorius pateikė šią informaciją neprieštaravo kompetitingų institucijų pozicijai. Todėl komisija mano, kad direktyvos, tai yra natūralių buveinių direktyvos reikalavimų laikomasi ir nėra ryškių Europos aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų. Ačiū. ci sono interventi chiedevo se qualcuno prende la parola su questa petizione se non ci sono interventi. Aš tiesiog norėčiau paklausti, kas norėtų pasisakyti dėl šios peticijos. Jei niekas neprašo žodžio, tuomet galime perėti prie kitos peticijos. Šios peticijos svarstymas dar nėra baigtas. O dabar galime perėti prie peticijos numeris 37 brūkšnys 2005 kurią pateikė prancūzijos pilietė Laurence de la Martinière, asociacijos ADIPHCM vardu. Peticijos teikėjas dalyvauja mūsų posėdį, iš karto jam ir sutikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Aš esu šios peticijos autorius ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs svarstote mano peticiją. Jūsų atlikto tyrimo aplinkosaugos aplinkosauginio tyrimo duomenys rodo tą patį, kas ir mums yra žinoma. Aš kalbu apie dvi peticijas, numeris 37.2005 ir peticijos 613.2009. Čia plan pagal ši peticija susijusi su to, kad ketinama tiesti tris tiltus per Fo upės žiotis. Ir maname, kad yra išleidžiami dideli pinigai, tačiau tie pinigai neskiriami gamtai. Ši teritoriją mm, per Lore, apie Lore upę yra saugoma pagal mm, specialiosios saugomos teritorijos reikalavimus. Deja, ilgą laiką buvo taip, kad šiai teritorijai vėliau suteiktas ir Natura 2000 statusas. Taip pat šios upės pakrantės priklauso ir kultūros e, paveldo teritorijoms. Šioje srityje gyvena daugiau nei šimtas saugomų um, paukščių rušių, apie 40 saugoma pagal ES teisės aktas. E, čia gyvena ir jūrinė krekždutė bei e, jūrinis erelis, kurie yra labai reti saugomi paukščiai. Ekosistemoje taip pat esame ir daug žinduolių, tokių kaip okros ir bebrai, yra daug vabzdžių. Pavyzdžiui, šikšnosparniai taip pat čia gyvena, o juos Europoje tarsi turėtume saugoti. Ši įvairovė yra pripažįstama ir jūsų komitete, ir šiame nuostame gamtovaizdė 96 metais buvo nutarta tiesti naują tiltą. Šis tiltas bus apie 2 km nutolęs nuo esamo tilto ir tikriausia neužtikrins neužteks septynių stulpų, reikės daugiau stulpų, jie bus um, įkasami į žemę, įkasimo gilis bus net daugiau nei 25 metrai. Lorės um, teritorijai bus padaryta didelė žala. planuojant šį projektą nebuvo apmastytos jokios kitos uh, alternatyvos. Pavyzdžiui, aplinkelių statymas. Prefektas tiesiog prieėmė sprendimą, nes buvo sakoma, kad buvo atlikta lyginamoji analizė. Tačiau mes galvojame, kad ši analizė buvo padirbta ir visuomenė intensyviai seka pokyčius Mūsų asociacija bando imtis visų reikiamų priemonių. Mes pradėjome įvairias iniciatyvas, tame tarpe parengėme ir naują peticiją, tačiau mums neteikiama reikiama informacija. Turiu pasakyti, galbūt kai kurie aspektai nėra aiškus, tačiau Natura 2000 standartas yra visiems taikomas. Ir mes turėtume stengtis išsaugoti šią nuostabę teritoriją. Poveikio gamtai įvertinime aiškiai teigiama, kad aplinkai įgyvendinus šios projektus bus padaryta didelė žala. Aš noriu pasakyti, kad um, labai džiaugiuosi, kad mus prieimėte labai draugiškai ir šiltai. Ir mes pirmą kartą čia parlamente um, pajutėme, kad esame išklausomi. Pirmą kartą suvokėme, kad um, mūsų argumentai kažką įtikina nes šie argumentai yra už buveinių išsaugojimą. Mes remiamės ir konkrečiais skaičiais, kurie yra aiškiai įvardinti. Man labai džiugu, kad parlamento narių delegacija taip pat lankėsi mūsų vietovėje, jie įsitikino, kad mūsų teiginiai atitinka realybę. Tiltas per Loare mm, nėra toks reikalingas, kaip teigia valstybinės institucijos. Mes čia neižvelgiame jok jokio visuomenės intereso, nes eismas per šią upę nėra toks intensyvus, kaip teigiama. Tuo tarpu gamtai padaryta ar daroma žala yra daug didesnė nei nauda iš tilto. Mūsų bendryje norėtų, kad e, projekto poveikis dar kartą būtų ištirtas. Mes keletą, kreip, keletą kartų kreipėmės į prancūzijos įstaigas, tačiau mūsų balsas nebuvo išgirstas. Todėl kreipėmės vėliau į ES institucijas. Mes tikimės, kad Europos komisija kreipsis į Europos teisingumo teismo ir bus pradėta procedūra dėl sutarties pažeidimo. Taip pat manome, kad nesilaikoma kai kurių terminų. Šį projektą ketinama įgyvendinti pagreitintą tvarką, nesilaikant e, viešųjų pirkimų teisės nuostatų. Manau, kad grėsmė gamtai yra labai didelė. Gali būti, kad bus padaryta netitaisama žala gamtai. Tačiau mums nebuvo leista kreiptis į administracinės teisenos įstaigas, nes buvo teigiama, kad mes net neturime teisės reikalauti, kad projekto vystytojams būtų paskirtos sankcijos ar baudos. Tačiau pagal Argus konvenciją, būtent šiais atvejais mums turėtų būti suteikta teisė kreiptis į administracijos institucijas, tačiau um, teisingumo situacija nepasikeitė. Um, Tačiau ši peticija 613-2009 dar kartą įrodo, kad mes turėjome teisę kreiptis į visas e, kompetentingas institucijas. 2009 metais e, Prancūzijos valdžia skyrė reikiamus asignavimus šiam projektui ir mums ši žinia buvo itin skaudi. Nebuvo apsvarstytos jokios alternatyvos, nebuvo įvertinta žala gamtai, nors nebuvo jokio pagrindo atsisakyti poveikio teritorijai įvertinimo. Mes manome, kad e, panašus projektai apskritai neturėtų būti įgyvendinami, o tai, kad atitinkamos e, Prancūzijos e, įstaigos skyrė reikiamą finansavimą šiam projektui, aiškiai pažeidžia uh, direktyvoje numatytus e, reikalavimus pažeidžiama ir Argus konvencija. Mes e, visiškai neprivalome laukti, kol projektas bus įgyvendintas ir tik tada kreiptis į teismą. Reikia imtis e, konkrečių žingsnių dar anksčiau, kol projektas nebaigtas įgyvendinti. Prancūzijoje vyko konferencija, kurioje buvo akcentuojamas transporto operatorių vaidmuo išsaugant e, gamtą. Tai yra gerai, tačiau daug kalbama, o e, vietinio masto projektuose vis dėlto ekologiškumo reikalavimo yra nesilaikoma. Yra daug transporto projektų, kurie akivaizdžiai pažeidžia ES teisės aktus. Visą tai mes akilai stebime, žiūrime, ar laikomasi direktyvose numatytų nuostatų. Mes manome, kad šiuo atveju galima išvengti žalos, kurią ketinama padaryti, statant Mardiją tiltą per Lorė upę. Mes norime paskatinti neleisti pinigų ten, kur jų nereikia leisti ir saugoti gamtą. Mano komisionė David Grimo. Dėkuoju. David Gomo, komisijos atstovas. Gerbėjai Europos parlamento nariai, ponius ir ponai. Peticijos autoriau, dėkuoju Jums už tai, kad leidote man paaiškinti Jums, kokia yra dabartinė situacija. Pirmiausia, komisija norėtų pasakyti, kad mes jau kalerius metus stebime peticijoje prašytą situaciją. Mes gavome štai kokią informaciją iš Prancūzijos valdžios. Kol kas nebuvo suteiktas joks leidimas tiltui statyti. Tai reiškia, kad poveikio gamtai įvertinimas ir įvertinimai, pagal, e, kuriuos privalu atlikti pagal Natūra 2000, dar nebuvo atlikti. Jie turėtų būti baigti iki 2009 metų rugsėjo mėnesio. Peticijos autorių prašoma atsižvelgti į bendrą eismo poveikį. Luorė upiai. Vietinė valdžia priėmė savo sprendimą, tačiau jo nepakaks. Atitinkama įstaiga turės dar nuspręsti, ar šis tiltas iš tikrųjų atitinka visuomenės interesus. Be abejo, visuomenės atstovai turi teisę dalyvauti priimančius sprendimus. Šiuo atveju aktualios yra dvi direktyvos. Direktyva numeris 85, kuri, kuri perkelia, reikalauja perkelti direktyvų nuostatas į uh, nacionalinį teisyną ir be abejo nu, uh, natūralių buveinių direktyvą. Direktyvoje numeris 85337 kalbame apie tai, kad jog būtina perkelti direktyvos nuostatas į e, teisės aktus, atsižvelgiant į vietos ypatumus. Atliekant poveikio vertinimą, būtina ne tik nustatyti, koks būtų poveikis aplinkai, bet ir e, pagalvoti apie kompensacinės priemonės. Akivaizdu, kad Prancūzijos atsakingos institucijos dar šio darbo neatliko, kol kas dar nėra. Nebuvo atliktas poveikio gamtai įvertinimas. Prancūzijos e, savivaldos yra atsakingos, e, savivaldybės yra atsakingos už tiltų ir kelių tiesimą. Ir panašu, kad e, šio departamento valdžia teigia, jog šio tilto reikia. Tačiau tai dar nereiškia, kad tas tiltas bus iš tikrųjų pastatytas. Prancūzijos e, institucijos mums pranešė, kad galtinis sprendimas turėtų būti priimtas 2011 e, m. sausio mėnesį. Komisija ketina paraginti Prancūzijos e, institucijas atsižvelgti į naujausias e, šio atveju aplinkybės. Mes kalbame apie viešojo privataus sektoriaus sektorių partnerystės susitarimą. Tačiau mes sužinojome, kad kol šis susitarimas dar ir nebuvo pasirašytas. Jį tik tai ketinama pasirašyti. savivaldybė ketina skirti lėšų šiam susitarimui. Tačiau tai nereiškia, kad tai savame reikštų pritarimą tilto e, statybos projektui. Taigi dar mes nežinome, ar iš tikrųjų tas tiltas bus statomas. Taigi, jeigu bus nuspręsta, jog tilto reikia, tuomet bus atliktas viešasis tyrimas kurio metu visa reikiama informacija pagal direktyvos reikalavimus bus pateikta visiems e, suinteresuotiems visuomenės atstovams. Komisija atidžiai stebės, kad e, šio reikalavimo būtų paisoma. Mes reikalausime, kad būtų atlikti visi e, reikiami tyrimai pagal Natūra 2000 ir kad iš tikrųjų būtų teikiama išsami informacija. Mes tikimės, kad Prancūzija laikysis natūralių buveinių direktyvos reikalavimų ir tinkamai atliks šio projekto poveikio gamtai įvertinimą. Dėkuoju. Grazie. Non so se vuole... Dėkuoju. Ar ponas Savinio norėtų ką nors pridurti? Ar jau gavome visą mums reikimą informaciją iš komisijos? Pone, ar norėtumėt pasisakyti? Madame la Présidente. Je vais essayer d'être bref. Je voudrais apporter en fait trois. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Noriu pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, apie antrąją peticiją. Tai yra dėl viešųjų pirkimų, kurias ketiname rengti pagal šio viešo ir prieto sektorių partnerystės susitarimą. Na, iš esmės, tokiems susitarimams Europos teisės aktai nėra taikomi. Lorė departamento taryba ketina pasirašyti šį susitarimą ir jam bus taikomo, taikomi nacionaliniai teisės aktai. Mes e, iš tiesų neturime jokių priemonių, kaip galėtume kovoti prieš e, vietos savivaldos institucijas, kai jos pažeidžia ES teisę. Tačiau esama kai kurių europinių reikalavimų ir vienas tokių instrumentų yra peticija. Manau, kad Prancūzijos valdžia turėtų paskelbti viešuosius pirkimus pagal Prancūzijos teisę. Tačiau jei aš gerai supratau, tai viešųjų pirkimų procedūros yra ypatingai ilgos ir dabar labai sunku pasakyti, kokios partnerystės bus pasirašytos. Neaišku, e, kas konkursą laimėtų. Jeigu tik vėliau procedūrai baigus, kaip jau minėjau, baigusis, o procedūra bus labai ilga, uh, prasidės dialogas, tuomet galime tikėtis, kad bus laikomasi visų klasikinio viešojo pirkimo procedūrų taisyklių. Galime tikėtis, kad tuomet bus pasirašyta sutartis, o Tuo tarpu peticijos pateikėjas e, teigia, kad tuo met, kai šis projektas bus e, galutinai įgyvendintas, bus sudėtinga grįžti atgal. Manau, kad turėtume sureaguoti. Noriu mielai pripažinti, kad galbūt neturime tiek priemonių, kiek e, numato jų Argus konvencija, tačiau turime ir kitų mechanizmų, kai sulauksime daugiau pavyzdžių rodančių, kad nebuvo laikomasi viešojo pirkimo taisyklių, tuomet vėl galėsime kreiptis į komisiją. Ačiū labai. Manau, kad šis klausimas dar liks atviras. Aš norėčiau pasiūlyti pereiti prie 13 punkto. Tai Olivier Pereon peticija. Jis vieši šiandien pas mus. David Kolon taip pat ir Žonas Polas Duklerkas taip pat yra atvykęs čia, jis ir yra minimos asociacijos pirmininkas. Suteikiama žodis peticijos pateikėjams. Ačiū labai. Aš Šiandien atstovauju druskos gamintojų asociaciją. Noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs priemėte šią peticiją ir šiandien pakvietėte mus į šį posėdį. Čia e, šis, mes pateikėme peticiją dėl projekto, kuris vykdomas vietos druskingų žemė, žemapelkių teritorijoje. Yra ketinama padaryti gamtą dideliai ekosistemai. Tiesa, druskos gamintojų profesija yra tarsi nedėkinga, nes mes neturime jokių specialių įrenginių, mes tiesiog dažnai susidurime su įvairiais pavojais, stengdamiesi išgauti druską ir Turime pasitelkti visas e, savo žinias ir sugebėjimus, e, stengdamiesi išsaugoti ir kultūrinį paveldą. Svarbu, kad visi darbai vyktų solidariai. Tai, kad ši natūrali buveinė bus išsaugota, tiesiogiai reikš, kad bus išsaugotos ir darbo vietos, o kai jei ši vietovė išnyks arba jei bus pakenkta, tuomet nebeliks ir darbo vietų. Noriu pasakyti, kad čia gyvena daugiau nei e, keletas tūkstančių darbuotojų ir e, įgyvendinus minimą projektą bus padaryta didelė žas, žala. Druskingų žemapelkių vietoviai dabar iškilo didelė grėsmė Mes manome, kad Gerando vieto valdžios institucijos pažeidė direktyvą 9243. Manome, kad šios teritorijos, e, būtent druskingos žemapelkės, yra um, pažeidžiamos. Daugelis Vietos e, valdžios atstovų mano, kad nekilnojamo turto plėtros projektas neturėtų būti toliau plėtojamas, nes tokiu būdu nusižengiama natūra 2000 standarto reikalavimams. Mes kalbame apie salelę, e, kurioje e, pakilus uh, upių vandeniui yra drėkinamos druskingos žemapelkės. Tokiu būdu iš jūros patenka vanduo į žemapelkės, tačiau išdavus leidimą um, plėtoti nekilnojamam turtui iškyla grėsmė žemapelkių drėkinimui. Mūsų vietos valdžia galvoja, kad ši teritorija nėra tokia svarbi ir jos nereikėtų, jai nereikėtų taikyti specialios apsaugos. Tačiau mes galvojame, kad taip būti neturėtų. Manome, kad buvo pažeisti kai kurie reikalavimai um, išduodant leidimą nekilnojamojo turto plėtros projektui įgyvendinti. 2005 m. gruodžio 13 d. galbūt ir anksčiau Gerando vietos valdžia jau žinojo, kad atitinkama teritorija yra klasifikuojama kaip specialios apsaugos teritorija. Tačiau vis dėlto atitinkamas potvarkis buvo priimtas pagrindžiant tuo, kad e, minima teritorija dar nėra klasifikuojama kaip specialios apsaugos teritorija, tačiau bus klasifikuojama kaip tokia teritorija vėliau. Pagal šį projektą planuojama pastatyti senelių namus 80 senelių ir keletą gyvenamųjų namų. E, visa ta informacija yra pateikta ir Gerando vieto valdžios e, tinklalapyje mes manojame, kad e, Gerando vietos valdžia pažeidė daugelį e, Natura 2000 standarto reikalavimų. Manome, kad nekilnojamo turto objektai būtų statomi tiesiog prie E, saugomos teritorijos sienos. Esame įsitikinę, kad meras pažeidė Europos teisę, tuo tarpu jis taip pat turėtų laikytis ES teisės aktų. Mes Maname, kad jis nesureagavo į mūsų skundus, teikdamas, kad e, šios klausimus turėtų e, spręsti teismas. Buvo laukiama iki 2006 metų. Tuo tarpu jau 79 metais ši teritorija pagal vietos valdžios teisės aktus buvo paskelbta saugoma teritorija. Kaip matote, gyvenimas nestovi vietoje ir ypač įgyvendinant Natūra 2000 standartą Prancūzijos valdžia jį tinkamai įgyvendina, kai jis įgyvendinamas jūros ekosistemose. Mes nustatėme, kad um, vietos valdžia suteikė leidimus ir kitiems projektams turiu pasakyti, kad Gerandė vyko rinkimai ir mes išrinkome naują merą, kuris labai kritiškai vertina savo pirmtako veiksmus. Jis sako, kad e, nekilnojamo turto plėtos projekto leidimo suteikimas buvo klaida. Jis akcentuoja, kad reikėtų saugoti natūralias buveines. Kokia š, viso šio pro, proceso baigtis. Norime tiesiog paprašyti jūsų atsižvelgti į mūsų peticiją ir paskatinti vietos valdžią laikytis ES teisės aktais nustatytų reikalavimų. Norime paprašyti jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad situacija pas mus keistusi. Dėkuoju. O dabar išklausysime komisijos nuomonę. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios parlamento nariai, ponas Gimu, mano kolega, pradės, o po to aš pratęsiu. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš norėčiau Jums išdėstyti, kokie, kokiais teisės aktais yra remiamasi primant sprendimą dėl šios peticijos. Kaip visiškai teisingai jau buvo pasakyta, lab, labai svarbu yra atsižvelgti, kada buvo išduotas statybų leidimas ir kada ši teritorija buvo priskirta saugotinom teritorijom. Statybų leidimas buvo, iš, e, buvo suteiktas iki e, e, tol, kol ši teritorija buvo įtraukta į saugotinių teritorijų sąrašą. Ta vieta, kurioje ketinama yra vykdyti statybos darbus, iš tikrųjų neįeina į saugotinę teritoriją, tačiau ji yra visiškai šalia jos. Ir todėl gali būti tokia paskelbta. Bet to ši teritorija Prancūzijoje buvo apibriešta kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija. Yra ir labai aiškiai pasakyta, kad šeštojo straipsnio 3.4 e, e, punktas nėra taikomas šiuo atveju. Tačiau yra taikomas kitas e, paragrafas. Kasgi ten parašyta? Ten yra parašyta, kad valstybės narės privalo imtis visų priemonių tam, kad būtų išvengta teritorijų, kurios yra paskelbtos saugotinėmis teritorijomis ar kurias ketinama yra tokiamis paskelbti, taršos. bei veiksmų, kurie gali įtakoti natūralias buveinės, bei uh, e, paž, uh, e, prieštarauti direktyvos tikslams. Yra ir direktyva numeris 643. Taigi, teisės aktus, kurį, pagal kuriuos galima būtų apsaugoti šias teritorijas, turime. Dabar mano kolega pratęs. 2009 m. vasario 6 d. įvyko komisijos ir Prancūzijos valdžios susitikimas. Prancūzija mums pateikė visą mums reikimą informaciją apie statybų leidimą. Taip pat apie tą informaciją, kuri buvo pateikta aplinkosauginės aplinkos ir sanitarnės rizikos komisijai. Taip pat mums buvo pateiktas ir prefekto sprendimas bei kita techninė informacija dėl hidraulinių tyrimų. Bei kelios floros ir faunos tyrimo ataskaitos, kurios buvo parengtos jau po to, kai buvo išduotas e, statybų leidimas. Deja, mums nepavyko gauti 2006 metų aplinkosaugos generalinio direktorato nuomonės bei projektų vertinimo duomenų. Taigi mes vėl kreipėmės į Prancūzijos valdžios atstovus, kad Prancūzijos aplinkosaugos generalinis direktoratas mums pateiktų papildomos informacijos. Ir kai tik tai mes ją gausime, komisija iš, vėl ją išnagrinės, tam, kad įsiaiškintų, ar šis projektas pakenks direktyvos tikslams ir mes jums pranešime apie savo išvadas. Dėkuoju. Pane Megė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie šios du atvejus. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kad Gerondės atveju aš nepritariu komisijos atliktos analizės uh, išvadoms dėl teisinio pagrindo. Nesigilindama į detalės, aš galiu pasakyti, kad mes turime jau nemažai precedentų šioje srityje, turime nemažai e, teisingumo teismo sprendimų. Ir juose yra aiškiai pasakyta, kad Kai žinoma yra apie tai, kur ir kaip ketinama vykdyti Natūra 2000 projektus, valdžia privalo į tai atsižvelgti. Mes turime ir ankstesnį pavyzdį apie tai, kai vieną kartą buvo uh, išduotas uh, statybų leidimas vietoje, kuri buvo priskirta prie, prie uh, specialios apsaugos teritorijų uh, po penkerių metų ir teismas nusprendė, kad e, tas e, statybų leidimas buvo išduotas neteisėtai. Jau buvo pasakyta, kad e, komisija norėtų gauti atitinkamos Prancūzijos institucijos, kuri yra atsakinga už aplinkos saugą nuomonę. Nemažai peticijų yra, susi, yra susijusius su panašiais dalykais. Na, politiškai, jei mes pažvelgsime dabartinę situaciją ir pažvelgsime į tai, kokią informaciją turime apie šį atvejį, jei pažvelgsite į antrą nuotrauką, pamatysite, kaip atrodo šį, uh, šį žalia zona. Ką mes darysime tuo atveju, kai tam, kad galima būtų saugoti kokią nors teritoriją, būtina, kad šalia jos vyktų kokia nors ekonominė veikla? Būtų pravartu priminti kolegoms apie mano minėtą atvejį ir manau, kad komiteto vardu mes turėtume parašyti laišką naujam merui ir taip pat e, parašyti panašų laišką Prancūzijos aplinkosaugos e, institucijoms, kuriame turėtume išdėstyti savo susirūpinimą dėl šio projekto, dėl jo techninio ir, e, techninio ir ekonominio poveikio. Dabar Dabar ta, anksčiau svarstyta peticija dėl e, kelių tiesimo Liuarė departamente. Na, iš, turiu Jums aiškiai pasakyti, kad man nelabai suvokiamas yra šis atvejis. Man atrodo, kad Prancūzijos institucijos uh, e, e, nuo 1906 metų žaidžia su mumis kažkokius žaidimus. Kalbama apie tai, kad ketinama yra tiesti aplinkelį, aplink Lyono miestą, kuris turėtų pagerinti sunkiasvorių automobilių eismą. Aš manau, kad e, informacija galėjo būti kur kas skaidresnė, o argumentų už ir prieš išdėstyti taip pat nusekliau. Iš tikrųjų, mes negavome visos mums reikiamos informacijos, negavome iš tikrųjų pakankamai duomenų, kad galėtume susidaryti bendrą vaizdą. Ir todėl labai sunku yra jį vertinti. Šį projektą vertinti. Be abejo, mums suprantamas yra peticijos teikėjo susirūpinimas dėl projekto, kurį ketinama įgyvendinti. Ir kažkodėl yra nepateikimi argumentai, kodėl šis projektas būtų svarbus visuomeniai. Taigi yra daug neiškumo dar. Į tai turime atsižvelgti, galvodami apie tai, ką turėtume daryti. Manau, kad būtų gerai, jei komisija įspręstų šias problemas, kurios, dažn, kurios dažnai kyla gyvenant Natura 2000 projektus, o nelaukti, kol bus kreiptasi į Teisingumo teismą. Manau, kad mes turėtume kreiptis į vietinę valdžią, į atitinkamą ministrą atsakingą už aplinkosaugos klausimus. Ir priimti jiems, ko reikalaujame pagal Natūra 2000. Solleciterà un intervento e un'attenzione da parte delle autorità. Taip ir padarysime. Ir mes paraginsime vietinę valdžią atsižvelgti į minėtus reikalavimus. Prašyčiau kalbėti trumpai, kadangi vertėjai turės mus netrukus palikti. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, apie Gerandės atvejį. Noriu pasakyti, kad mane labai nustebino teisiniai šių klausimų aspektai, nes man atrodo, kad yra padaryta nemažai teisinių klaidų. Taigi labai trumpai norėčiau pasakyti, kad mes turime imtis skubių veiksmų, turime kreiptis į naują merą ir atitinkamą ministeriją, nes e, peticijos teikėjai jau ir taip e, labai ilgai laukia. Turime priminti mini, e, atsakingiams asmenims, kad jie privalo rūpintis ir aplinkosaugą, ne vien ekonominę veiklą. Gerondės veikla, e, vieta iš tikrųjų yra puikia, taigi turime daryti viską, kad ją apsaugotume. Dabar apie antrą atvejį. Pone Belie visiškai teisingai pasakė, kad mes neturime pakankamai duomenų. Mes negavome poveikio aplinkai, vertinimo, išvadų. Ir todėl šiandien mums uh, daryti kokias išvadas yra labai sunku. Ir aš manau, kad mes turime kreiptis į Prancūzijos valdžią, reikalaudami, kad jie pateiktų mums atsakymus į klausimus, kuriuos iškėlė peticijos autorius. Dėkuoju. Ačiū. Atrodo, kad e, Komisija taip pat nori pasisakyti, tačiau prašau kalbėti trumpai. Ačiū. Norėčiau atsakyti dėl klausimų į teisinius pagrindus. Būtent dėl to, kad valstybės narės negali daryti, ko nori tose teritorijose, paukščių direktyvos ketvirtoji dalis, o ne natūraliųjų buveinių e, direktyva yra taikoma. Būtent paukščių direktyva sako, kad negalima nieko daryti, kas turi poveikį rušims ir e, buveinėms, kurias saugo ta direktyva. Todėl komisijos interesas yra nustatyti, ar šis projektas gali turėti žymų poveikį ar ne. Ir jeigu taip, tuomet turime svarstyti, kokiu imtis priemonių, kad galėtume, galėtume sumažinti ar panaikinti tokį poveikį. Jeigu neturime visų detalių, tada aišku yra problema. Ir gali būti pažeistas ketvirtojosios dalies reikalavimui. Tačiau šis straipsnis yra griežtesnis negu natūralių buveinių šeštasis straipsnis. Taip teismas ir sakė, kad negalima daryti, ko, ką norite reikia taikyti griežtesnės, e, griežtesnės reikalavimus. Dabar dėl jūsų klausimų apie Orleano projektą. Labai dažnai mes kalbame su vietinė valdžia pagal 226 straipsnį. Mes prašome pateikti informaciją, kokias procedūras jie taiko. Taigi mes palaikome nuolat kontaktus su Prancūzijos institucijomis